tiesiog norėčiau pažymėti, kad balsavau už, tačiau mano balsavimo aparatūra neveikia. Protokole pažymėsime kolegos sėkmingos kelionės namo. Kolegos, jeigu dėl oro ar dėl streiko negalėsite pasiekti namus, e, namų Vokietijoje, tai Pažymėsiu, kad šį ketvirtadienį įprasta Vokietijoje vyrams nukirpti kaklarašius, todėl prašau visus vyrus, kurie ketvirtadienį bus Vokietijoje, saugotis, o dabar darome pertrauką iki kito posėdžio.